matote, kad e, procedūra tvirtina 12 ir 13 metų plenarinių sesijų datas yra ta pati. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad ponas Džiau Higgins ir ponas Kelly raštu mane informavo apie tai, kad baigėsi jų kaip Europos parlamento narių e, mandato galiojimas, kadangi jie yra išrinkti į Airijos parlamentą. Europos parlamentas patvirtina gavęs šią informaciją ir laikydamasis atitinkamų darbo tvarkos taisyklių punkto dėl Europos parlamento narių išrinkimo tiesioginiuose rinkimuose skelbia, kad šios dvi vietos atsilaisvina nuo šių metų vasario 25 dienos. Ir paskutinė informacija įpras, pagal įprastą teisėkuros procedūrą patvirtintų aktų pasirašymas. Trečiadienį aš ir